der Präsident. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der Tęsėme posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolas jau yra paskelbtas internete, ar kas nors norėtų paprieštarauti. Atrodo, kad ne, todėl laikysime e, dar protoko, posėdžio protokolą patvirtintų kitas